balsuoti. Noriu pasidžiaugti e, vizitu e, pono Ali ir jo vadovaujamos delegacijos. Jie yra atvykę iš Kurdistanų. E, tai yra pešmergų bataliono atstovai lankosi pas mus. Mes